Right, good afternoon everybody. If you... Labą dieną visiems. Prašyčiau visų sėsti į vietas ir pradėsime mūsų darbą. Matau, kad visi pranešėjai jau susirinko. Pirmasis šios dienos popietinės posėdžio dalies darbo tvarkės punktas yra nebiržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalis ir sandorio duomenų saugyklos, keisimės nuomonėmis, pranešėjas Werner Langen, suteiksiu žodį jam. Prašau. Ja, Dank, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė, matau, kad galinės eilės jau beveik visos užpildytos, parlamento narių eilės galbūt ne visai, bet pradėsiu Kelios įvadinės pastabos. Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad tarybos darbo grupė jau kelis kartus buvo šio klausimu susitikusi ir yra pateikusi savo pakeitimų. Dėl komisijos pasiūlymų, mano akimis, žiūrint, ne visi jie tinkami. Kalbant apie paskirtį šio dokumento, tai yra geriau reglamentuoti OTC rinkas. Kitas dalykas, 2011 m. sausio 5 tos dienos dokumentą turime. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, jį perėmė iš Belgijos, buvusios pirmininkės ir iš karto šiek tiek pakeitė. Ir dabar reikia diskutuoti labai plačiai vienu klausimu. Tai yra, ar toks pakeitimas, kokį pasiūlė Vengrija, neprieštarautų didžiojo dvidešimtuko, Europos vadovų tarybos sprendimams, komisijos pasiūlymui, nes kalbama apie išplėtimą šių nuostatų taikymo visoms išvestinėms priemonėms. Nežinau, ar reiktų tą daryti. Ar pakankamai skaidrumo yra, ar nesusidursime su problemomis, nes dabar taryba lik pro užpakalinės duris čia kai kas siūlo ir jeigu ketina reglamentuoti ir kitas sritis, tai turėtų prašyti komisijos atitinkamą pasiūlymą padaryti. Trečia, esame paprašę parengti tris dokumentus mūsų mokslo tarnybos, tik dar neturime jų visų galutinių variantų, taigi pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams bei kitiems darbuotojams yra patikti atitinkami dokumentai, ponia Bos, ponas Medičiai, pon, ponas Kanfan, ponas Swinburne ir ponas Klūtė. Gavo tos tris pranešimus, kuriuos dar reikės įvertinti, peržvelgti gal iš naujo. Jis susiję labai su, su septintuoju straipsniu. Bet taip pat yra nagrinėjama Dot Frank e, įstatymo situacija. Na, o šiandieną ketinu po diskusijos pateikti jau galutinę savo pranešimo versiją ir vėliau patikti ją sekretariatui. 99 pakeitimai yra įtraukti. Iš jų tik kai kuri perimti iš tarybos, kai kas perimta iš Europos centrinio banko nuomonės pateiktos. Kai kurie jau buvo įtraukti į teisės komiteto, kuris taip pat rengė savo nuomonę pranešimą. ir trečiadienį pateiksime galutinį pranešimą sekretariatui ir galėsime laikytis visų terminų. Pirmasis svarstymas buvo numatytas ir yra numatytas šiandien. Pranešimo pristatymas taip pat šiandien, netrukus tą padarysiu. Ir vasario 28 dieną jau antrasis pristatymas dokumento. Pakeitimus galite teikti iki kovo 15 dienos. Jų aptarimas ir taip pat kompromisinių pakeitimų aptarimas vyks balandžio 11 ir balsavimas Ekon komitete balandžio 20 dieną, o plenarinėje sesijoje ketiname balsuoti dėl šio dokumento birželio mėnesį, bent jau taip buvo sutarta. Tikiuosi, kad esame teisingame kelyje ir galėsime laikytis visų datų. Galime dabar jau pasakyti, kad tarybos ketinimai iki pavasario vadovų tarybos, tarybos lygių patvirtinti šį dokumentą, na, įdomus ketinimai, puikus ketinimai, bet taryba turėtų jau pagaliau nusiteikti nebegalvoti apie dokumentų patvirtinimą, kol jie nėra suderinti su parlamentu. Mes norime aktyviai įsitraukti į diskusiją ir išsakyti ir savo poziciją. Dabar pateiksiu svarbiausias pastabas dėl dokumento. Taikymos rytis, ją jau paminėjau, taryba kalba apie taikymos ryties išplėtimą visoms finans, išvesnėms finansinėms priemonėms. Tačiau yra, kaip supratau, blokuojanti balsų mažuma ir ji kasdien beveik auga, kiek žinau. Mes norime kalbėti iš tikrųjų šiame dokumente tik apie nebiržos išvestinės finansinės priemonės. Santykis yra maždaug 80 ir 20 procentų tarp biržos ir nebiržos finansinių, išvestinių finansinių priemonių ir manau, kad e, jeigu pasversime visus argumentus, galėsime pasakyti, kad tai, ką pirmininkaujantį Vengriją man siūlo, nelabai tikinamai skamba. Nepanašu, kad reikėtų plėsti taikymo sritį ir kad tą daryti būtų protinga. Aišku, mes pasirengę diskutuoti ir manau, kad reikėtų labiausiai orientuotis į didžiojo dvidešimtuko deklaraciją, kurioje aiškiai kalbama apie OTC būtent sandorius, nes e, yra pasakoma, kad skirstimas yra visiškai pateisinamas. Tarpuskaita reguliuojamoje rinkoje veikia puikiai, tad nereikia šių taisyklių reguliuojamoje rinkos dalyje. Ir taip pat dar nemažiau svarbi tema yra Dot Frank įstatymo, JAF įstatymo įgyvendinimas – jame taip pat yra nuostatos tik dėl OTC prekybos, o jeigu išplėsime taikymo sritį, gali kilti konkurencijos iškraipimo grėsmė, o mūsų tikslas yra pasauliniu mastu plačiai apimančių taisyklių rinkinys. Ir rytoj kaip tik su pirmininkaujančia Vengrija kalbėsiuosi, su jos atstovais ir galiu pasakyti, kad jeigu kolegos taip pat pasisakys už dabartinės taikymos ryties išsaugojimą, tai taryba galės e, vasario 10 dieną posėdžiaudama atsimti visus savo pakeitimus. Virš šimto kartų yra išbraukusi žodį OTC tekste. Dabar pirmasis straipsnis. Čia daug įvairių daugiau ar mažiau pateisinamų pageidavimų numatyta. Iš esmės netaikyti šių taisyklių kai kurioms rytim mažmeninėje priekyboje, bet išvelgčiau čia problemų, nes norėčiau geriau pasiūlyti išimtis tvarkyti per tarpuskaitos e, narius, o ne kaip bendrąją išimtį ją numatyti. Viena vertus čia kalbama apie viešojo sektoriaus bankus. Ir sakoma, kad bankai, kurie prekiauja švestinėmis priemonėmis, neturėtų pakliūti išimties taikymo sritį. Protinga būtų galbūt tam tikras taisyklės numatyti viešo sektoriaus bankoms, kurie yra šimtų procentų kontroliuojami valstybės. Galbūt galima apie tai diskutuoti, jeigu tai yra būtent tokie bankai, bet atskirti, nubriežti aiškę ribę vis tiek bus sunku. Galbūt būtų galima kalbėti apie konstatuojamąją dalį, siūlysiu taip. Antras dalykas - pensijų fondams kai kurie kolegos norėtų taikyti bendro pobūdžio išimti. Be abejo, skirt skirtingo pobūdžio pensijų fondai veikia Europos Sąjungoje, tad reikia apie tai diskutuoti ir siūlyčiau konkrečiai dėl pensijų fondų galbūt dar pasikonsultuoti su išorės ekspertais. Trečias pageidavimas rinkos dalyviai veikiantys ir kitame segmente, tai yra energetikoje. Čia yra numatytos atskiros taisyklės, tačiau kalbama apie prekybos kontrolę, ji nesusijusi su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, bent jau taip kalba už energetiką atsakingas komisijos narys, bet galutinis sprendimas dar nepriimtas, tad ir čia siūlyčiau galbūt konstatuojamą dalį suformuluoti tekste, kurioje būtų pasakyta, kad jeigu yra tokio paties pobūdžio reguliavimas numatytas, tada komisija gali taikyti išimti atitinkamam segmentui, bet pagal dabartinę teksto versiją to padaryti neišeitų. Taip pat dar yra vienas specialus, specialus atvejis susijęs su draudimo įstaigomis ir jų išvestinėmis priemonėmis. pavyzdžiui, vertybiniai popieriai paminėtini kaip atskira kategorija, tačiau neturėtų būti išimties objektas apskritai. Dėl tam tikrų vertybinių popierių rūšių subjektų dėl jų siūlysiu įvertinti, kokiais atvejais jie neturėtų būti e, laikomi pagrindinė sandorio šalimi. O apskritai manyčiau, kad turėtume būti kiek santūresni šios teksto vietos atžvilgių. Įmonės, pažiūrėjau, mažos ir vidutinės įmonės kurios tik nedidelė dalimi dalyvauja tokiuose rinkose ir prekiauja šviesnėmis finansinėmis priemonėmis nedidelė rinkos dalyje. Dėl jų siūlysime išimčių, bet išimtis būtų bazelyje esantis e, tarptautinių atsiskaitimų bankas. Jam tikrai reikėtų taikyti kitokias taisyklės. Toliau. Kitas dalykas po išimčių yra nesandorio šalis, nepagrindinės sandorio šalis, mano manimu, pasiūlymą čia reikėtų keisti. Taryba siūlo išbraukti tam tikrą informavimo, informavimo taisyklėms numatytą ribą, bet mes laikomės kitokios nuomonės ir čia galėtų kilti nemažas konfliktas dėl informacijos ribos. Tad galbūt nusileiskime ir atsisakykime tos informacijos ribos taisyklės, bet ją pakeiskime deminimis taisyklę, tam, kad nereikėtų kiekvienu paskiru atveju informuoti, o tiesiog jeigu išpildomi informavimo reikalavimai, tuomet galima registre pat patikrinti, ar išimtys neturėtų būti taikomos ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi sutikau su informacijos ribos išbraukimu, tačiau tuo pat metu pasiūliau deminimis taisyklę taikyti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sudėtingiau yra su tarpuskaitos riba. Tarpuskaitos riba, nuo kurios jau reikia taikyti tarpuskaitą įmonėse, išvestinėms priemonėms. Ir čia ne finansų sandorio šaliai taikoma riba bus labai svarbus rodiklis visiems rinkos dalyviams. Rinkos dalyviai, taip pat priežiūros institucijos neremia. Ar nenoriu užbėgti žakių esmą sprendimui, tiesiog kalba apie kai kurios kriterijus, kuriuos būtų galima įtraukti į pirmą priedą atskirai, bet aš tos idėjos atsisakiau, kadangi problemos susijusios su standartiniais kontraktais iškyla, o kitas dalykas yra išvestinių priemonių klasės kategorizavimas pagal jų rizikingumą. Neįvykdymo rizika yra didžiausia rizika. Tiesa, val... išvestinės finansinės priemonės, priemonės susijusios su palūkanomis ar valiutų kursais yra vėl atskira, atskira kategorija. galima būtų taikyti kai kurias išimtis. Ir dėl to siūlomos dvi skirtingos ribos - kokybinė ir kiekybinė riba. Kokybinė riba turėtų būti susijusi su įmonės svarba rinkoje arba OTC segmente, ar pasiūlymas yra protingas, nežinau. Galbūt ne visai sutikčiau, čia siūloma imti 0,1 procentą kaip rinkos dalį išmestinių finansinių priemonių rinka apima 610 milijardų, tai 0,1 procento ir tai vis tiek dar sudarys 6 Toliau. Dėl orientavimosi į kreditingumo riziką arba kitus veiksnius siūloma tik išpildžius vieną iš tų kriterijų jau taikyti tarpuskaitą ir čia esmai ir atitenka didžiausia užduotis, ar taip pat komisijai numatyti tą tarpuskaitos narį. Ketinama tą padaryti iki 2012 metų vidurio. O aš te galiu pasakyti, kad čia ir yra visa esmė įmonėms labai svarbu, kokia bus ta riba. Kita vertus, kalbant apie standartinius kontraktus, sutartis, e, pagrindiniams sandorio šalims yra labai svarbu žinoti ir kitos pusės riziką. Taigi esmė galbūt pirmiausia turėtų, būti, turėtų įvertinti, ar negalima būtų mažoms ir vidutinėms įmonėms taikyti vėl dėminimis taisyklės. Pagal dabartinį pasiūlymą bus taip, kad nefinansinių priemonių šalis turės laikytis tarpuskaitos reikalavimų ir tai joms kainuos, nes bus išskaičiuojamos finansinės priemonės. Kita vertus, negalima sakyti, kad įmonėms apskritai nekils jokios rizikos dėl prekybos finansinėmis priemonėmis. Taigi remiantis tarptautiniais standartais patikrinimas yra būtinas. Kitas dalykas, kada reikėtų taikyti tarpuskaitą, ar jau viršijus tam tikrą ribą, ar tik vėliau. Mano pasiūlymas yra tarpuskaitos reikalavimus taikyti tada, kai per 90 dienų, sekančių viena po kitos, yra viršijama ta numatyta riba. Tada turėtume įmonėms suteikti šešis mėnesius laiko atitikti tarpuskaitos reikalavimus. Naujiems, naujoms sutartims tai galioja iš pat karto, senoms kiek kitokia tvarka, vadinamasis backloading. Tai yra būtų taip, kad būtų atsižvelgiama tik į tuos sandorius, kurie tarpuskaitos reikalavimo dienos dieną jau porą metų galioja. Manau, jeigu kalbėsime apie vieną dieną, kuria yra viršėma riba, komisija taip siūlo savo pasiūlyme ir dėl to, dėl tos vienos dienos reikėtų laikytis visų tarpus, tarpus kitos reikalavimų jau dėl visų sandorių, tai tikrai nepasitarnaus įmonėms ir bus neproporcinga našta. Taigi siūlome tokį palaipsnį mechanizmą. Ir jeigu visus tuos mūsų pageidavimus ir išimtis vertinsime bendrame kontekste, manau, einame labai teisingu keliu. Kitas klausimas dar tiesa dėl patronuojančių ir dukterinių įmonių. Siūlau Kalbant apie dukterinės įmonės, jeigu jos yra apskaitomos balanse, paprastai tai būna 50 procentų kapitalo, kad tada vidiniai sandoriai ir tarp valstybiniai sandoriai su trečiosiomis šalimis neturėtų būti užfiksuojami kaip tie, kuriems taikomi tarpuskaitos reikalavimai. nes tarptautinės įmonės veikiančios visame pasaulyje be abejo turėtų tokius reikalavimus atitikti. Bet jeigu kalbėsime vien tik apie europinės įmonės ir panaikinsime tuos reikalavimus, tai nemažą dalį prarasime. Toliau pagrindinių sandorių šalių klausimas. Kolegos Skinner pasiūlymą turiu, ką tik mačiau buvo salėje, dabar jau nebėra. Atsižvelgiau į jį. Jis sakė, kad e, komisijos pasiūlytos kolegijos yra tik papildoma biurokratinė našta ir užkerta kelią veiksmingam greitam reguliavimui. Valstybės narės, kurios tik iš dalies susijusios su tuo, taip, Peteri, kalbamės apie tavo pasiūlymą. Neturėtume užkirsti kelio veiksmingam reguliavimui biurokratinėmis kliūtimis. Kaip kad čia, pavyzdžiui, yra kalbama apie tai, kad 50 žmonių praktiškai reikės tą nuomonę pateikti. Esma turėtų pasikonsultuoti su Europos centriniu banku sistema pasikonsultuoti prieš numatydama naujas ribas ir taip pat išnaudoti galimybę su priežiūros institucijomis, tų valstybių narių, kurios yra susijusios sandorių. Su jomis reikėtų pasikonsultuoti iš anksto, be konkretesnių reikalavimų. Ir cent, Europos centrinis bankas beje pasiūlęs yra konsultavimuose su Europos centriniu bankų sistema mechanizmą. Tai turėtų vyktis ne kokiame nors forume, kuris nežino, ką daro, kurio įgaliojimai neaiškiai suformuluoti. Todėl pagrindinės sandorio šalies registracija turėtų vykti, sprendimas dėl to turėtų vykti ten, kur yra uh, jos būstinė. Be abejo, tai reiškia, kad ne visos valstybės narės patenka į šį ratą. ESMA pirmiausia turi nustatyti, kad visi, visi reikalavimai yra aiškus ir kad nevyks joks arbitražas tarp valstybių narių, kaip kad parodė praeities patirtis Airijoje ir kai kur kitur. Tik šiuo klausimu visiškai sutinku su kolega Skinneriu ir perimu jo pasiūlymą. Toliau turime klausimą dėl CCP iš trečiųjų šalių. Komisija čia, mano manimu, yra per santūri. Reikia sukurti vienodas konkurencijos taisyklės. Ir čia tar, su taryba galima sutikti, nes taryba siūlo uh, CCP iš trečiųjų šalių reglamentuoti lygiai taip pat kaip ir CCP iš Europos Sąjungos. Tik papildoma taisyklė taip, komisija gali numatyti išimtis paskiro atveju leisti veikti CCP iš trečiosios šalies, jeigu yra dvišalis, dvišalis susitarimas su ta trečiaja šalimi dėl priežiūros reikalavimų. Tik išpildžius tokią sąlygą tai būtų galima padaryti. Taigi čia vėl perimamas komisijos pasiūlymas. Toliau, žvelgiu į savo užrašus, sąveika. Komisija vėlgi buvo labai santūri dėl sąveikos. Jeigu sąveika būtų, savokios taisyklės būtų išplėstos visiems dalyviams, tai keltų papildomą riziką, dėl to yra numatyti tik tam tikri atvejai sąveikai. Aš siūlyčiau išbraukti apskritai tas nuostatas ir komisijai pasiūlyti gal kiek vėliau. Per pagalvoti dar kartą apie sąveikos mechanizmą, surinkus visus reikalingus duomenis. Taigi penktoji antraštinė dalis mano siūlymų yra išbraukiama. Nes e, negalime daryti prielaidos, kad ne, negalime pasitikėti tuo, kad papildoma rizika dėl tokių nuostatų net, nekils. dėl dalyvių, rinkos dalyvių dalyvavimo ECBS. Dėl rinkos dalyvių dalyvavimo ECBS veikloje dar 2011 metais bus pateikta papildomos informacijos ir reikės ją nuodugniai įvertinti, bet manau, galime sakyti, jog remdamiesi Dodd-Frank įstatymu iš JAF ir taip pat komisijos informaciją, galime sauliaisti dar šiek tiek pagalvoti dėl vidaus audito, rizikos vertinimo. Siūlyčiau, kad CCP rizikos vertinimą turėtų perkelti nepriklausomam subjektui, išorės subjektui. Esame pateikę labai pagristų abejonių dėl nemokumo taisyklių, dėl CCP nemokumo taisyklių. Komisija, manau, čia visai neblogą pasiūlymą pateikusi. Turi būti užtikrinta, kaip sako komisija, kad jeigu bankrutuo didžiausias tarpuskaitos klientas, toliau antras pagal dydį ir, ir taip toliau ir panašiai, turi būti užtikrinama, kad CCP išgyvens ir išliks veiksminga. Dėl to esame numatę nuostatas, kurios yra labai svarbios, turint, turint omenyje skirtingas nemokumo taisyklės. Dėl sandorio duomenų saugyklų. Jie turėtų būti registruojami tik Europos Sąjungoje. Turime du veikiančius ne Europos Sąjungoje, Reoptima ir GGCC. JAV, kur laisvanoriškų pagrindų 80 procentų išvestinių finansinių priemonių atitenka šešiems didžiausiams rinkos dalyviams, kurie vėlgi yra labai dideli išvestinių priemonių rinkos dalyvai situacija yra kitokia, o mums kyla klausimas, kaip pasiekti, kad sandorių duomenų saugyklos būtų susijėtos tarpusavyje Europoje ir kad būtų taip pat sukurta prieiga prie trečiųjų šalių sandorių duomenų saugyklų. Taip sakau todėl, kad ESMA per vienus savo klausimus, taip pat ir su ECB, tarybos darbo grupė yra pasakiusi, kad neižvelgtų jokių galimybių, turėdama omenyje savo ribotus personalų ir kitus išteklius, veiksmingai užtikrinti sandorių duomenų saugyklos veiklą, neremiant jau egzistuojančių. Vadinasi, reikia sprendimo dėl trečiųjų šalių sandorių duomenų saugyklų ir čia komisijos pasiūlymas gana neblogas. Po svarstymo šiandieną iki trečiadienio vakaro tikiuosi suformuluoti galutinį mūsų teksto variantą ir norėčiau pasinaudoti dabar progą padėkoti visiems kolegoms, visiems šešėliniams pranešėjams, valstybių narių institucijoms, įmonėms, kurios man padėjo rengiant pranešimą Galutinį žodį be abejo tarsime mes, taigi bet kuris kolega galite teikti savo nuomonę, savo pasiūlymus dėl pakeitimų ir neturėtume leistis spaudžiami tarybos dėl jos išsikeltų terminų, neva iki kovo 20 dienos jau patvirtinsime šį dokumentą. Mes dar kiek nuodugniau vertinsime šį klausimą, dirbsime su Teisės komitetu ir iki metų vidurio, manau, darbus baigsime. Tame kontekste taip pat reikėtų dar pakalbėti ir apie personalo klausimus, apie institucijų suklasifikavimą. Taip sakau dėl to, kad šį rytą vyko klausimai su trimis kandidatais į priežiūros institucijų pirmininkus ir bent jau man susidarė toks įspūdis, kad įkūrus bendras europinės institucijas nebūtinai juntamas e, entuzijazmas skirti pakankamai personalo, pakinka, pakankamai išteklių tam, kad tos institucijos veiktų tikrai veiksmingai. Apie tai dar reikės taip pat su taryba diskutuoti. Ačiū visiems ir atsiprašau už tai, kad toks techniškas pristatymas mano buvo. Um, Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjam. Galiu tik patvirtinti pagrindiniam pranešėjui, kad tikrai nekartą labai įdomiai bendravau ir kalbėjome su pirmininkaujančiomis šalimis apie tai, kokiu laiku turi būti paruošti mūsų pranešimai. Ir nuolat jiems sakau, kad mes dažniausiai dirbame labai sparčiai, tačiau jokių būdų tikrai nesileisime įbauginami ir tikrai neleisime, kad mus priverstų skubotai atlikti savo darbą ir galbūt, na, tai, pakenks kokybė, tai galėtų pakengti kokybei. Tad dabar žodis pirmajam šešėliniam pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Išklausėme gan išsamaus ir ilgo pono Langen pasisakymų. Ir dabar reikėtų detaliau aptarti konkrečius šio klausimo aspektus. Ir turime dirbti kartu tam, kad laikytumėmės tų laiko grafikų, kuriuos esame patys nusistatę. Tad kelios pastabos iš mano pusės. Visų pirma, komentuosiu paskutinę pranešėjo Langen pasisakymo dalį, taip pat ir pirmininkės komentarą. Akivaizdu, kad turime gerai atlikti savo darbą, tačiau taip pat aišku, kad turime laikytis ir laiko grafiko, laiko terminų. Būtent todėl, mano nuomonė, būtina renkti keitimąsi nuomonę, nuomonėmis, reikia tinkamai organizuoti ir derinti darbą mūsų komitete. Ir noriu pasiūlyti aptarti galimybę surenkti viešąjį klausimą mūsų komitete. Manau, kad būtų gerai tokį klausimą surenkti iki įsigaliojant galutiniam terminui pakeitimų pateikimui. Taip pat mes galėtumėm pasikviesti ir pagrindinę suinteresuotas šalis, kad ir jos išsakytų savo nuomonę. Dabar kelios konkrečios pastabos. Visų pirma, didžiai dalimi pritariu tam, ką sakė ponas Langin. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie pasiūlymą išbraukti nuorodą į nebiržo sandorius, OTC sandorius. Aš taip pat manau, kad mes turėtumėm visą dėmesį sutelkti į būtent tokią priekybą, ne biržos, OTC priekybą. Nes būtent e, siekiant reguliuoti tokią priekybą ir buvo imtasi renkti šį teisės aktą. Toliau, kitas dalykas yra išimtys. Pritariu Pritariu tam, kad nereikia bendrų išimčių, tarptautinių išimčių. Man atrodo, reikia nubrėžti tam tikras ribas ir tai būtų tikrai gera, gera mintis ir tokiu būdu galbūt reikėtų apsibriežti ir mūsų tolesnių veiksmų ribas. Tai būtų naudinga ir techniniam įgyvendinimui. Toliau nefinansinės sandurio šalys. Manau, kad reikia renkti tiek kiekybinius, tiek kokybinius kriterijus, kaip sakė ir ponas Langen. Taip pat manau, kad turėtumėm spręsti ir tarpuskaitos ribų nustatymo klausimą. Reikia apsispręsti dėl to, apie kokius kiekius, kokius didžius kalbame. Toliau e, autorizavimo procedūra pagrindiniam sandorio šalim. Šitas klausimas taip pat labai svarbus ir aš taip pat manau, kad mes turėtumėm bent jau kažkiek supaprastinti dabartinę struktūrą. Dabar ji tikrai per daug sudėtinga, komplikuota. Tad būtina glaudžiai bendradarbiauti, užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp esmos ir nacionalinių institucijų. Toliau dėl sąveikos. Man atrodo, kad kol kas dar negalime atlikti išsamaus pilno vertinimo, negalime įvertinti, kokios bus pasiekmes, jeigu išbrauksime penktą antraštinę dalį. Na, o prisimenant šios dienos, šio, šio ryto klausimus, turiu priminti, kad tiek parlamentas, tiek taryba turi primiktinai reikalauti, jog būtų sukurtos visos būtinos priemonės kompetitingom institucijom, kad šios galėtų jas panaudoti ir atlikti savo darbą tinkamai, taip pat tinkamai tvarkyti duomenų saugiklas, registruoti sandorius ir panašiai. Dar viena pastaba. Be abejo, gyvename demokratijos santvarkai, tačiau nepamirškime, kad pasaulis nuolat keičiasi ir turime suvokti, kas įvyko per pastaruosius kelis mėnesius ir kas dar gali įvykti ateityje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną konkretų aspektą. Turime pagalvoti, ar tikrai verta į šį reglamentą įtraukti nuorodas. Nuorodas į išvestinių priemonių maisto ir žemės ūkio produktais sektoriuje. Ar būtina koncentruotis tokias priemonės? Šiuo metu matome tikrai nerima keliančias tendencijas, vyksta spekulacijos šiuose rinkose. Būtent todėl reikėtų pagalvoti ir apsvarstyti detaliau būtent šias rinkas. Ačiū ponui Langen už jau nuveiktą darbą, tikiuosi ir toliau sėkmingai bendradarbiausime ir sugebėsime baigti visus darbus per numatytą laiką. Dėkoju. Aš esu šešėlinė pranešė Alde frakcijos vardu. Tad išsakysiu kelias pastabas. Noriu padėkoti pranešėjui už pateiktus paaiškinimus, už išsakytas mintis. Jos tikrai buvo įdomios ir kai kurie pasiūlymai, man atrodo, tikrai pasiteisins. Turiu prisipažinti, kad kai kurie visuotinės taikymos ryties aspektai man visai patiko. Vis dėlto man atrodo, kad turėtumėm uh, daugiau koncentruotis į saugiklas, bendrai į visus duomenis, kurie yra prieinami. Bet aš norėčiau palaukti, kol gausiu konkretų pasiūlymą. Buvo minėtos tam tikros išimtis, gal reikėtų taikinti išimtis tuo met, kai egzistuoja atitikmenys. Galbūt tikrai tai būtų geras variantas, geras principas, kurį galėtumėm pritaikyti nes kai kuriuose sritise egzistuoja tie atitikmenys, vykdoma jų tarpuskaita, tačiau e, daug nerimo man ir toliau kelia informacijos teikimo reikalavimo tam tikros nuostatos. Taip pat man nerimo kelia ir tai, kaip mūsų darbą susijęsime su kapitalo reikalavimų direktyva nes e, dabartinis dokumentas, naujas dokumentas, kurį parengsime, turės pasiekmių ir ankstesniam mano minėtam dokumentui, taip pat tai bus susijęs su MIFID, su CRD4. Ir man na, įdomu, ar pavyks apjungti visus šios dokumentus, visas šias bendras nuostatas ir jas nuosekliai suderinti dokumentas, kurį dabar aptariame, tikrai turės pasiekmių kitiem dokumentam. Reikėtų kažkaip bandyti tai iš anksto išsiaiškinti, išsiaiškinti, kokios konkrečiai tai bus pasiekmes, kiek tas pasiekmes nulems išimtys. Todėl turėtumėm paraginti ir komisiją skirti daugiau dėmesio būtent šiam aspektui. Nežinau, gal ir patiems reikės pagalvoti apie deleguotojų aktų galimybę, gal tai būtų vienas iš sprendimų. Mane taip pat sudomino ir tam tikri argumentai dėl išimčių pensijoms, pensijų fondams, tačiau tie argumentai yra labai sudėtingi, nes viskas priklausys nuo to, kaip bus traktuojamas užstato klausimas bei turto priskirimo perrašymo klausimas Vėlgi šie aspektai labai jautrus, nes jie gali turėti įtakos kitiem ankstesniem teisės aktam. Ir galbūt siekiant to išvengti, nereikėtų nustatinėti tam tikrų išimčių. Juk nepamirškime, kad eilinio žmogaus pensija gali nukentėti, jeigu mes priimsime klaidingus sprendimus. Mane taip pat sudomino jūsų idėja dėl slengščių, dėl slengstinių verčių, dėl ribų sakėte, kad jei nebūtų viršita vertė, tai tuomet nesikeistų ir išvestinių finansinių priemonių vertė. Mm, ir, na, reikėtų galbūt kažkaip tai susijęti tai su ta data, kada yra viršijama ta riba, nes būtent nuo tada keičiasi vertė ir kad nereikėtų šokinėti pirmin atgal visą laiką. Toliau iš ankstinis avansinis susitarimas. Backloading vėlgi įdomi mintis, tačiau kyla teisinių klausimų, ar tikrai buvo tinkamai perspėta apie galimas pasiekmes, jeigu bus priimtos tokios nuostatos. Kol kas dar nelabai man aišku, kaip galima būtų nustatyti tokias iš ankstinio susitarimo taisyklės. Juk kol kas dar net nesusitarėm dėl to, kokias turto klases ir kategorijas reikėtų apskaityti, kam reikėtų taikyti tarpuskaitos mechanizmą, tad nežinau, kaip sustarsime iš anksto dėl kitų nuostatų. Gal tam tikrą referencinę datą reikia nustatyti ir tai galėtų būti vienas iš sprendimų. Tačiau man vis tiek dar neaišku, ar pavyks tinkamai reglamentuoti visus tuos elementus, juk daugelis jų yra susijęs su infrastruktūra ir, su, ir šiaip bendraja prasme gan saugiais dalykais. Tad gal nereikėtų per daug tų papildomų nuostatų, kurios gal ne visuomet ir būtų naudingos. Tad e, tas backloading klausimas man dar kelia labai daug abejonių. Nežinau, kodėl buvo teikiamas šis pasiūlymas, tačiau uh, Jei kalbam apie backloading saugyklų kontekste, tai manau, kad tai iš esmės yra susijęs su rizikos elementais. Na, o kai CCP įsibėgės ir apims įvairias klases, tuomet gal tos problemos nebeliks. Taip pat pritariu tam, ką sakėte dėl dukterinių įmonių. Ir tikrai reikia bandyti išsklaidyti visas abejonės. Ir mano nuomonė, išimtis įmonėm turi apimti ir išdo tam tikras nuostatas arba biudžeto nuostatas, tačiau reikia numatyti galimybę visą tai patikrinti per audito procedūrą nes per įmonių auditą galima viską išsiaiškinti ir pasižiūrėti, ar tinkamai buvo pasielta tam tikrų išvestinių finansinių priemonių atžvilgių, ar buvo priimti tinkami sprendimai ir ar nebuvo kažkokių ar nebuvo vykdomi jokie slapti sandoriai. Taip pat pritariu tam, ką Leonardo teigia, sako apie maisto produktus pagrindinės prekes. Taip, tai ypatingai svarbu, tai susiję ir su investicijų bankų veikla. Nežinau, ar mano pozicija būtų labai griežta šiuo klausimu, Kol kas ji dar nėra galutinė, tačiau svarbu vis dėlto bus anksčiau ar vėliau dėl visų šių klausimų apsispręsti. Na, turėčiau ir daugiau dar ką pasakyti, bet uh, mums trūks laiko, tad suteiksiu žodį pasakyti kitiem. Taip pat noriu priminti, kad galime, turbūt balsuosime trumpiau nei valandą, tad turime papildomai laiko ir galime pratesti mūsų diskusijas. Na, o dabar žaliųjų frakcijos vardu Paskalis. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai sunku keistis nuomonėmis neturint pranešimo, neturint dokumento ir iš esmės turime komentuoti tik tai pranešėjo pasisakymą, jo prezentaciją, kuri buvo labai detali, labai sudėtinga, komplikuota. Sakėte, kad pritarsite Peter Skinner pakeitimams. Tačiau, na, aš neturiu prieš save tų pakeitimų, tad nežinau, ar jie tikrai geri. Vis dėlto man kyla klausimų dėl to, kas išduos leidimą. Taip pat, kas užtikrins kasdienį reglamentavimą ir reguliavimą. Taip pat, kaipgi bus su konkurenciją tarp pagrindinių sandorio šalių ir kaip užtikrinsime, kad jos tinkamai taikytų rizikos modelius ir užtikrintų sąžiningą konkurenciją. Jei neužtikrinsime tinkamos priežiūros, tinkamos esmos priežiūros, tai, man atrodo, gali kilti problemų. Taip pat reikės kažkaip užtikrinti, kad tarpuskaitos institucijos suvaidintų ir jom tenkantį vaidmenį. Juk reguliavimo institucijų bus tikrai nemažai e, ir įvairios tarpuskaitos institucijos turės veikti tam tikrų laiko laikotarpių. Taigi, kaip užtikrinsime, kad nekiltų papildoma rizika, kad būtų užkirstas kelias sisteminiam klaidom ir rizikai. Toliau kitas dalykas - prieiga prie likvidumo bankų. Labai svarbus aspektas, tačiau aš kol kas ne visai supratau, kokias jūs darote išvadas šio konkrečiu klausimu. Ar jūs pritartumėt ECB pasiūlymui, ar pritartumėt tam, kad visa tai būtų įtraukiama į priežiūros e, sistemą, ar ne? Kam konkrečiai pritartumėt? Trečia mano pastaba. Susijusi su taikymos rytimi, lyginant ją su Amerikos teisės akto taikymos rytimi. Kaip suprantu, Amerikos atitinkamas teisės aktas dar nėra iki galo apspręstas, nes jie dar nėra apsisprendę dėl savo teisės akto taikymos ryties. Tad neaišku, ar tikrai bus apima, apimama visa veikla visų operatorių, ar tai apims tik tai sandorius JAV viduje, ar viso pasaulio kontekste, ir ar už tai bus atsakingos JAV institucijos, ar ir JAV, ir Europos, ar bus dviguba kontrolė, ar ne, kol kas, tiesą pasakius, dar ne viskas aišku. Jūs kalbėjote apie FTT ir ACC, bet atrodo, kad kol kas dar ne, tos taisyklės nėra patvirtintos ir tikrai neaišku, kaip vyks tas pasiskirstimas vaidmenimis. Ir nežinau, ar tikrai mums reikėtų remtis JAV pavyzdžių, jų dabar nustatytom taisyklėm, jeigu jos dar nėra galutinės. Juk vėliau gali būti taip, kad atsižvelgiant į jų pakeistus sprendimus ir pakeistas taisyklės, mes turėsime keisti ir savo taisyklės. Ir galiausiai pasakysiu, kad pritariu Sharon ir Leonardo dėl uh, to, kas buvo pasakyta apie pagrindinės, e, pagrindinės prekes maisto produktus. Šis klausimas ypatingai svarbus. Šiandien aptarėme tekstą dėl e, išvestinių finansinių priemonių, tačiau negalime visiškai nekalbėti apie maisto prekes ir žemės ūkio produktus. Ir galiausiai apie sąveiką tikrai kol kas per anksti apie tai kalbėti ir manau, kad šį klausimą diskusijose turėsim kelti šiek tiek vėliau. Dėkoju, Kei. Dėkoju, taip pat ačiū pranešėjui už labai išsamius paaiškinimus. Tikrai jau daug kas buvo išsakyta, buvo daug kalbėta apie tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Manau, kad keturios svarbiausios, bent jau man sritis, yra tokios backloading – pensijų fondai, užsienio biržos, taip pat prieiga prie duomenų srautų. Prieš aptardama konkrečiau šiuos keturis dalykus, noriu sureaguoti klausimą, kurį kėlė ponas Langen. Ar taikymos rytis turėjo apimti tik tai OTC ar visas išvestinės priemonės? Na, jeigu tai susijęsime su G20 siekiais ir tikslais, tai yra mažinti riziką sistemoje ir kai tai manoma atlikti tarpuskaitą, prekybos vietose, tai turime užduoti savo kitą klausimą. Kai įgyvendinsime MIFID, kas dar liks OTC kontekste? Ar iš viskas liks? Ir manau, kad e, tai galėtų padėti mums priimti sprendimą. Manau, kad dabartinė OTC prekyba didelė jos dalis pereis į tas fiksuotas prekybos vietas, kurios vadinsis OTF bus taikomos naujos taisyklės ir būtent jos ims viršų. Taigi OTC santrumpa iš esmės dinks jau greitoje ateityje ir ji bus siema tik su labai nedidelė sandorių dalimi. Tad, kalbant apie taikymo sritį, reikia kelti tą patį klausimą kaip ir pirmininkė. Negalima viso to svarstyti siaurame kontekste, negalime reglamentuoti visko tik tai šios dienos kontekste, nepamirškime, kad MIFIDas bus įgyvendintas ir reikia pagalvoti apie jo pasiekmes vienai par kitaip tikrai reikės surenkti diskusijas apie tai, ką reiškia OTC reglamentavimas. Jei tai vyksta organizuotoje prekybos vietoje, tai dar nereiškia, kad galima atlikti tarpuskaitą tai nereiškia, kad tai bus atliekama automatiškai, juk tarpuskaita iš esmės skirta tam, kad sumažintų sisteminę riziką visoji sistemui. Ir e, tokiu atveju turbūt reikėtų įtraukti visų išvestinių priemonių sandorius, o ne tik OTC. Taigi manau, kad mums dar reikės e, vėlesnių diskusijų, reikės skirti šiem klausimam daugiau laiko. Toliau backloading, informacijos užkrovimo klausimas. Na, ta mintis, kad galime gauti visą informaciją apie visus sandorius, apie tas milijardinės sumas ir kad per vieną naktį gausime visą tą informaciją ir atliksime centrinę tą puskaitą, man visa ši mintis atrodo keista. Aš suprantu, kad pranešėjas bando ieškoti sprendimo, tačiau nežinau, ar tai bus įmanoma. Man atrodo, kad, na, atgalinė, tam tikrų nuostatų taikymas atgalinė tvarka nėra pats geriausias sprendimas Tad iš esmės mes turime galvoti apie ateitį ir planuoti į priekį, o nežvelgti į praeitį. Toliau, ar galime priversti žmonės vykdyti tarp, centrinę tarpuskaitą visiems jų portfeliam? E, nežinau, tai gali iš esmės nubaidyti tam tikras įmonės ir gali kilti daugiau problemų, o ne mažiau. Vienai par kitaip visus šios aspektus dar reikės detaliai apsvarstyti. Toliau prieiga prie duomenų srautų. Buvo daug kalbėta apie saveikumą, apie sąveiką, tačiau man trūksta iškumo. Jeigu mes nuspręsime, kad norime užtikrinti, užtikrinti konkurencingą aplinką pagrindiniam sandorio šalim, tai ta aplinka galės veikti tik tuo met, jei visos šios šalis galės gauti prieigą prie visų duomenų ir galės gauti informaciją apie užstatus. Taigi jei nuspręsime, kad reikia keisti sąveiką, tuomet galime pamiršti, kad turime užtikrinti prieigą visom centriniam tarpuskaitos institucijom, o ne kokiai vienai ar kitai. Tad reikia elgtis atsargiai, ypač jei norime išvengti tam tikrų papildomų problemų susijusių su informacijos raitais, srautais. Užsienio e, biržos ir valiutos Na, nežinau, šis klausimas man iki galo nėra aiškus, nežinau, ar jį įtraukti į taikymos rytę ar ne, kiek žinau, ir JAF vyko intensyvės diskusijos šio klausimu. Kol kas, kiek žinau, didžiausia rinka pasaulyje, FX rinka, mano nuomonė, turėtų būti įtraukta į taikymos rytį. Vienai par kitaip reikia įtraukti tik tai tam tikras rinkas ir tik tam tikrus sandorius, kurie iš esmės kelia riziką tarpuskaitos kontekste. Toliau atsiskaitimai taip pat yra svarbus klausimas, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galėtumėm daugiau e, veiksmų vykdyti per CLS sistemą, nes ji padėtų riboti riziką, o ne suteikti, sutelkti visas pastangas į tarpuskaitą. Taigi yra dar daug klausimų, kuriuos reikia aptarti, yra daug neiškumų. Tik tai džiaugiuosi tuo, kad na, pranešėjas sakė, jog jo duris visuomet atviros, galime su juo pasitarti vairiais klausimais ir tikrai lauksiu dokumento. Depending a bit on this because we have a generous time left for, for voting. Um, I think we've got two more speakers. There's Mr. Cluter and then Vicky Ford. Jürgen. Ja, danke schön. Ja, ich möchte. Dėkoju. Mano prelegentė labai išsamei kalbėjo apie, finan, apie išvestinės finansinės priemonės ir teigiamai kalbėjo apie tai, bet aš savo frakcijos vardu norėčiau iškelti klausimą, ar tikrai reikia rinkoje vykdyti tokius sandorius, tai yra labai spekuliatyvinio pobūdžio produktai. Uh, Spekulacinio pobūdžio produktai, neaišku, ar jų tikrai reikia. Galbūt e, nepalaikysite mano nuomonės, bet norėjau ją išsakyti. Klausimas dėl standartizuotų ir nestandartizuotų produktų. Nestandartizuotiems už nestandartizuotus neatsakinga centrinė tarpuskaitos įstaiga, nes be abejo logiška, kad e, tokių sandorių vykdymą fiksuoti per centrinę tarpuskaitos įstaigą galbūt ir neįmanoma. Kita vertus, mūsų manimo atrodytų protinga pagalvoti apie tai, ar nereikėtų išlikti nusekliems ir tiesiog uždrausti nestandardizuotų sandorių. Tai viena pastaba. Antra pastaba dėl nefinansinių sandoro šalių. Negalime iš tikrųjų aiškiai nustatyti, kiek čia yra sisteminės rizikos ir trečia pastaba. Iš esmės nesutiktume su tuo, kad maisto produktų ir žaliavų E, atveju būtų vykdomi spekuliaciniai sandoriai. Taigi būtume už tą nuseklę liniją, kad e, būtų apskritai draudžiama prekyba, draudžiama prekybė, prekyba išvestinėmis priemonėmis, kurios susijusios su maisto produktais arba žaliavomis. Ponas Langenas kalbėjo apie priežiūrą. Čia galėtume ir mes sutikti nuosekliai vykdoma priežiūra iš tiesų sveikintina. Jeigu jau turime susigyventi su tokiais produktais ir jų prekyba, tuomet bent jau reguliuokime tą prekybą. Taigi bent jau šiuo požiūriu mūsų nuomonės daug maž sutampa. Tai tiek pastabų mano. Savo, mano ruoštų, ačiū visiems uždėmesi. Dabar Viki. And, um, Viki, Dėkuoju, dėkuoju dar kartą ir dėkuoju ponui Langinui už tai, kad jis e, sprendžia tokias labai sudėtingas problemas. Mano klausimas yra kur kas e, paprastesnis. Ir jūs, pirmgi, taip pat e, kalbėjote apie tai, kad šis klausimas yra susijęs ir su bankų likvidumais, ir su uh, reguliavimu, ir su MIFIDu, ir su kitais dalykais. Ir todėl uh, mes visi suprantame, kad reikės nemažai lik, e, likvidaus užstat, užstato tam, kad galėtų pasiteisinti pagrindinės sandorio šalies principas. Pagal Bazelį iki 2018 metų galima bus rengti taisyklės dėl užstato. Uh, Tačiau išvestiniai vertiminiai poveriai, pensijų fondai, investicijų fondai gal ir galės gan greitai prisitaikyti prie naujų kapitalo poreikių reikalavimų. Be abejo, turime rengti teisės aktus, kurie yra tarpusavį uh, su, e, suderinti ir kurie atsižvelgia tai, kas vyksta kitose pasaulio šalyse. Komisija žino apie tai, kas vyksta JAV ir kitur. Ir aš norėčiau paminėti, kad penktadienį Žemės ūkio komiteto pirmininkas parašė laišką kuriame paragino komisiją neskubėti rengiant teisų aktų pasiūlymus. Iš esmės mums reikia taisyklių, bet e, mes norime, kad taisyklės būtų tinkamos. Ir ponia Langin, jūs visiškai teisingai sakėte, kad mes neturėtume skubėti ir aš visiškai jums pritariu. Mes turime stebėti, kas vyksta kitose šalise ir kitose sritise. Ir todėl manau, kad mes taip pat turėtume, kaip ir kitus šios atstovai, reikalauti, kad būtų atliktas tinkamas poveikio vertinas. Dėkuoju. Pone Langin, jūs tikriausiai norėsite dar ką, kai ką pakomentuoti. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad įvyko klausimai, kuriuos rengė ponas Dominyčiai. Turi vykti klausimai dėl o, o, kurį reng, nori rengti ponas Dominyčiai. Ir dėja mes neturėsime tam laiko. O dabar dažnai tam to žodis sutikišku dar kartą. Dėkoju ir kalbėsiu trumpai, kadangi turime balsuoti. Pasižymėjau visas pastabas, visas idėjas, kaip supratau, iš esmės remiamas mano požiūris. Dabar dar porą dalykų. Pirmiausia, dėl klausimų tarp plenarnės sesijos galbūt ir um, sprendimo pat, ir pranešimo patvirtinimo mūsų komitete reikėtų suorganizuoti klausimus, ko gero. Reikės apie tai pagalvoti ir toliau dėl žaliavų. Komisija yra kalbėjusi apie atskirą pasiūlymą šiame kontekste. Jis lik buvo vis nukelinėjimas ir lik tai ar ne šiandien, Ar ne, ar ne šiandien kai kas sakė, kad per artimiausias savaitės bus tas pasiūlymas pateiktas, tai tada ir bus galima kalbėti apie šią sritį. Dėl taikymo srities kai kas parėmė Vengrijos pasiūlymą, Vengrijos kaip pirmininkės, tarybos pirmininkės pasiūlymą, bet kai kas nesutinka, taigi dar diskutuosime tarpusavyje dėl to. Manyčiau, kad reikėtų laikytis tarptautinių reikalavimų ir mūsų linijos, o kiek žinau, komisija nelabai pasirengusi viskam išplėsti taikymos ryties. Tuo labiau aš manau, kad jeigu jau reglamentuojame biržas ir šiuos produktus, tai reikėtų ir atskiro pasiūlymo jiems. Dėl kapitalo reikalavimų juos reikėtų ten taip pat apimti ir čia galbūt per deleguojamosius teisės aktus būtų galima apimti ir kai kuriuos teisės aktus, kurie nėra dar pasiūlyti ir priimti. Taigi dėl MIFID, pavyzdžiui, keturi, manau, tai būtų įmanoma. Ponas Kalfa kalbėjo apie kai kuriuos dalykus, kurie atsispindi ir mano pakeitimuose, bet apie tai nebūtinai kalbėjau. Dėl CCP registravimo principas yra būs, šalis, šalis būstinė, būstinės e, šalis. Ir taip pat prieš tai turi dar vykti konsultacijos su ESMA be abejo dėl to. Toliau Europos centrinis bankas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad tartutiniu mastu metu yra sustarta, sustarta dėl kai kurių standartų, į kuriuos taip pat reikėtų atsižvelgti ir aš apie tai kalbu taip pat savo pakeitimuose, o dar kartą dėl žaliavų sutinku su pareikšta nuomonė, tačiau iš principo esu prieš draudimus. E, visai kitas rytis yra prekyba vertybiniais popieriais e, jų e, neturint, Bet konkrečiai kalbant apie šį mūsų aptariamą atvejį, šiandien, ponia Klūtė, tikrai nemanau, kad reikėtų imtis kokiu nors draudimu. Mes turime galvoti apie finansinės rinkas, apie įmonės, apie vartotojus, apie skaidrumo gerinimą ir jį galime būtent padidinti, reglamentuodami e, sisteminę riziką galinčią sukelti įmonių veiklą. Dėkuoju baigėme svarstyti šį klausimą. Pakeitimus galima teikti iki kovo 15 dienos. Svarstysime pakeitimus balandžio 4 dieną. O dabar šiek tiek sugrįšime prie to, ką turėjome padaryti posėdžio pradžioje. Taigi, ar galime patvirtinti darbo tvarkės projektą? Atgalinė tvarka. Niekas neprieštarauja, taigi aš laikau, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Tie, kas nori išeiti, e, turėtų tai padaryti tyliai. O dabar pirmininkės pranešimai. Mūsų kitas, kitame posėdėje mes galėsime kalbėtis su ponu Trišė Šis posėdis vyks vasario 7 dieną, jis pas mus atvyks 3 val. ir e, pabūs iki e, ketvirtos, bet to vyks neįlynės komiteto posėdis vasario 10 dieną. Ir mes svarstysime ES veikimo sutarties pakeitimo tvarkaraštį. Gerbėjai kolegos, prašau drausmės ir prašau nekalbėti salėje prašau tikrai nekalbėti, kai pirmininkė da, skelbia jums svarbę informaciją. Ir paskutinis dalykas. Strasbūrė vyksta taip pat neįlinis mūsų komiteto posėdis vasario 14 dieną. Jis ko gero prasidėjęs 7 val. ir tęsis iki pusės 9. Tai tiek. Taigi dabar. Uh, išpirkus visas savo šio ryto nuodėmės, siūlau pereiti prie balsavimo dėl uh, Ani Podimata pranešimo. A, yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau Jums pranešti. EPP frakcija prašo, kad būtų atskirai balsuojama dėl 97, 94 ir 68 pakeitimų bei į 312 pakeitimo pirmojo sakinio. Aš tikiuosi, kad sekretariato darbuotojai man padės susigaudyti. Dėl 68 pakeitimo sekretariatas patvirtinto, kad padidin, žodžiai padidintas skaidrumas yra įtrauktas į kompromisinį pakeitimą. Dėl 97 ir 94 pakeitimų, anot sekretorijato, šie pakeitimai neprieštarauja sudarytiems kompromisams. Ir kiek aš suprantu, iš esmės tai, apie ką kalbama šiuose pakeitimuose, yra spindėta ir kompromisiniuose pakeitimuose. V kompromisas žengia toliau nei kompromisas. Taigi po peto, penktojo kompromiso balsuosim dėl penkisdešimtojo pakeitimo. Ir jei jis bus patvirtintas, tuomet tai ir bus galutinė patvirtinta formuluotė. Pone Podimata norėtų dar pasisakyti, ar ne? Prašau. Taip, pirmininkė. Jums leidus, aš norėčiau pasakyti, kad pakeitimai 94-97 pakeitimai ir jau yra įtraukti į kompromisą. 94 pakeitimas yra įtrauktas į H kompromisinio pakeitimo paskutinę dalį ir taip pat e, jo mintis yra spindėtos ir A kompromisinėme pakeitime. Kalbėdama apie 97 pakeitimą, aš turiu pasakyti, kad jis ne yra suderintas su kompromisu, kurį pasiekėme dėl aštuntosios pastraipos. Taigi aš manau, kad mes dėl jo turėtume balsuoti atskirai. Uh, Jean-Paul. Jean-Paul. Or whoever is the. Žanas Polis. Ar kas yra jūsų šešėlinis pranešėjas? We have come last night ponia Hupner. Vakar vakare mes padarėme išvadą, kad tai, apie ką kalbama šiuose dviejose pakeitimuose, nėra įtraukta kompromisinius pakeitimus. Ir todėl mes prašome, kad būtų atsižvelgta į EPP prašymą. Pirmininkė, sekretariatas panašu, kad pritarė tam, ką pasakė ponia Hubner. Ausschuss. Und ich muss Ihnen sagen, Aš taip pat e, seniai dirbu šiame komitete ir turiu pasakyti, kad yra labai keista, kad e, šešėliniai pranešėjai pateikė savo nuomonę, o sekretariatas e, tai nuomoniai pritarė. Tačiau šešėliniai pranešėjai visiškai nesuderino šios nuomonės su pranešėja. Šių pakeitimų turinys negali būti uh, suderintas, kadangi jų dvasia yra iš esmės visiškai kitokia. Todėl aš kreipčiausi į Jūs, pirmininkė, nes Jūs esate pirmininkė, Jūs pirmininkavote šiam komitetui ir todėl aš prašau Jūsų taikyti įprastinę darbo tvarką ir kreiptis į pranešėją ir paklausti jos nuomonės. Taip mes šiek tiek e, žengėme atgal, nes e, mes jau klausėme, ką apie tai mano pranešėja. Ir kiek aš suprantu, šiandien pranešėjai suderino šią nuomonę su ją. Ir būtų labai gaila, jeigu kompromisiniai pakeitimai staiga nesusilauktų pritarimo paskutinė akimirka. Aš asmeniškai, taip žiūrėdama į šios pakeitimus, negaliu pasakyti, ar juose išdėstytas yra papildomas turinys ar ne. Panašu, kad jų dvasia iš tikrųjų skiriasi, nes kitaip mes nebūtume apie tai kalbėję. Aš matau, manau, kad reikia tvirtinti kompromisinius pakeitimus, kadangi būtent remintis kompromisais buvo parengtas balsavimo sąrašas ir būtent pagal šį balsavimo sąrašą visi esame ir pasirengę balsuoti. Aš nemanau, kad dabar reikėtų atsisakyti šios pozicijos. Jei frakcijoms atrodo, kad šis požiūris yra joms nepriimtinas, tuomet e, jos turėtų balsuoti prieš kompromisinius pakeitimus ir tuomet mes sugrįšime prie e, ankstesnių pakeitimų ir tuomet galėsime viską spręsti. Įtrės e, dvyliktasis e, pakeitimas, pojamojo podimata. Ką Jūs manote apie šį pakeitimą? Kadangi apie apie taip pat noriu balsuoti dėl, e, atskirai ir dėl šio pakeitimo. Pone Podimata, mes kalbame apie 97 ir 94 pakeitimus. Mes galime paaiškinti uh, komiteto nariams, kokie yra skirtumai tarp šių pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų. Taip, tai, tai man tiesiog svarbu buvo sužinoti, kad kompromisai vis tiek, kompromisams yra teikiama pirmenybė. Taigi, A kompromisas. Gal reikėtų pirmiausia pabandyti balsuoti elektroniškai, tuomet patikrintume, ar veikia technika. Tai yra tikrasis balsavimas, prašau tikrai balsuoti. Per daug turime EPP frakcijos narių. Aš atsiprašau, aš pamiršau savo kortelę. Gerai, visi dabar spėjo, bal... dabar visi balsavo. Ir šis kompromisas yra patvirtintas. Taigi periname prie B kompromiso, kas už, prieš, kas susilaikė. A, tai buvo pirmoji dalis jo. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Taigi toliau periname prie 44. Kas už? prieš susilaiko patvirtinta 45, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 46, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad reikia patikrinti balsavimo rezultatus dėl 47 pakeitimo. Ar visi balsavote? Patvirtinta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Man atrodo, kad patvirtinti. 49. pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. C kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pirmoji įtrauka, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, man atrodo patvirtinta. Taip, e, jūsų pagėdavimu galime pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Patvirtinta. Šešdešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo patvirtinta. 55. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad patvirtintas, bet gal reikėtų pasitikrinti. Ar visi balsavote? Gerai. Patvirtinta. E kompromisas, kas už, prieš, kas susilaiko. Man atrodo patvirtinta, bet nedaug mačiau rankų. Taigi prašau balsuoti elektroniniu būdu. Nekiek nebijoju, kad šis, šis kompromisas buvo patvirtintas. Taip, dėkoju, patvirtinta. F kompromisas, kas prie, už prieš susilaiko, patvirtinta. G kompromisas, kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtinta. H kompromisas, balsuosim dėl skirų jo dalių. Taigi pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. balsuosime dėl, dar dėl atskirų dalių. Dėl šitos dalies toliau balsuojame. Ten, kur parašyta O failing that, liberaldemokratų frakcija to paprašė. Taigi, jeigu jūs balsuosite už šią dalį, mes patvirtinsime, kad šie žodžiai turi likti tekste. Kas už tai? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo patvirtinta. Gerai, tikriname. Balsuojame dėl žodžių U failing that. To nepadarius. Gerai. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. Oh, I see. Nice. Aš jums pranešiu, kad aš neturiu balsavimo kortelės, o balsuoju prieš. Pirmininkė, taip. Tai yra tam tikra, pro... dėl to iškyla tam tikra problema. Jeigu pridėsime jūsų balsą, tuomet šis dalis atkris, bus atmesta. Gerai, Tęsime balsavimą. Į kompromisas? Ne, jau dėl to balsavome. Taip, dėl H kompromiso balsavome, dabar į kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Ne. Dabar aštuntasis dėvė komiteto pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko. Ar balsuojame? Dar kartą, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, atmestas. 95 pakeitimas. H kompromisas buvo atmestas, ar ne? Right, amendment 95. 95 kompromisas e, pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 96 pakeitimas kas už, kas prieš, susila, kas susilaiko, atmestas. 98 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Jo kompromisas iš trijų dalių. vote, and Greens are asking for a split vote within the second part of the split vote. Sorry, it's possible. There is no problem. Okay, I hope you... Aš tikiuosi, kolegos, kad jūs suprantate, dėl ko dabar balsuosime, nes man tikrai labai neaišku. Pirmoji dalis prasideda žodžiais stresses further ir baigėsi market efficiency. Antroji dalis prasideda žodžiai also stresses ir baigėsi fi žodžiais financial markets. Ir pato yra dar vienas siūlymas išbraukti žodžius since there is a variety. Taip, kolegos, ar ne? Gal pranešėjai galėtų paaiškinti, kaip turėtume balsuoti? Pranešėjai, devintasis, uh, devintojo pastraipa, žalieji prašo pakeisti žodį could žodžiu would. Tai yra pirmas, pirm, pirmasis dalykas, dėl kurio balsuosime. O toliau siūlome tekstą suskirstyti į dvi dalis. Ir pirmas prasideda žodžiais, kaip jūs minėjote, stresses further ir baigėsi žodžiais market efficiency, o antroji dalis prasideda žodžiais also stresses ir baigėsi žodžiais EU financial markets. Bet pirmiausia, turime balsuoti dėl žodžio could pakeitimo žodžiu would. Pirminkė, bet man sako, kad žalieji taip pat nori, kad būtų atskirai balsuojama ir dėl žodžių since there is a variety of risk taking ir taip toliau. Ar dėl to neturėtume dabar, dabar balsuoti? Taip, tai reiškia, kad žaliai siūlo antrąjį dalį padalyti į dvi dalis. Jei žalieji nepaaiškins, kas čia vyksta, tuomet mes dėl to nebalsuosime. Gerai, gerai, nebalsuosime. Tai tiek. Balsuosime taip, kaip siūlo pranešėja. Who says I've got the same one as you? Right. Gal iš tikrųjų aš žvelgiu kitą balsavimo sąrašą. Taigi, gerai. Pirmia, pirmiausia, darysime taip, kaip siūlo pranešėja. Žodinis žaliųjų pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Man atrodo, kad patvirtinta. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Tie, kas nenori kelti rankas, gali spausti mygtukus. Gerai, dabar visi turi balsavimo kortelės. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau perim prie trečiosios dalies, kuri prasideda žodžiais also stresses, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Gerai. Baigime balsuoti dėl šio kompromiso. Dabar ką kompromisas? iš dviejų dalių. Pirmoji dalis prasideda žodžiais stresses, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji daly, dalis prasideda žodžiais recalls ir baigėsi žodžiais interkel, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. L kompromisas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. P kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Originali formuluotė, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. R kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. S kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 140 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 141 iš dviejų dalių. Kas, pirmo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. T kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. U kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Tai yra pakeitimas, kuris yra pažymėtas pilka spalva, tačiau iš tikrųjų jis taip neturėjo būti, jis turėjo būti pažymėtas balta spalva. Tai yra liberaldemokratų pakeitimas. 156 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Aš siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl 157 pakeitimo. Patvirtinta. 159 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 100, 161 atkrenta. Taip pas mane bent jau pažymėta. Taigi 162 pakeitimas, kas už? Ne? Ir 162 atkrinta. Gerai. Gerai, tai tas tada irgi atkrenta. W kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. X kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 168 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Y kompromisas patvirtintas. 172 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko Man atrodo patvirtinta, bet gal vertėtų patikrinti balsavimo rezultatus. Balsuojame. Patvirtinta. Taip, vieno balsų persvara. 173. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmestas, bet gal reikėtų elektroniškai patikrinti. Okay. That's carried by one. Patvirtinta. Z kompromisas iš uh, trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko man atrodo, patvirtin, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas jis laiko, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas jis laiko, patvirtinta. AA kompromisas pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Įtrė vienas, pirmasis pagrindinis, kas už, prieš, kas susilaiko. Reikėtų patikrinti balsavimo rezultatus. Būtų puiku, jei rankas keltų ne vien koordinatoriai. atkrenta, nes po lygiai surinko balsų. Įtrė komiteto antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Įtrė šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, man atrodo patvirtinta, bet siūlau patikrinti. Tikriname. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas įsilaiko patvirtinta. Nedidelė balsų dauguma. Įdri komiteto devintasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas įsilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas įsilaiko atmesta. Įtri komiteto dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas įsilaiko Patvirtinta. Į tri komiteto 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Į tri komiteto 12 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Į tri komiteto 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta na neaišku. Siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl įtri komiteto 13 pakeitimo. Atkrinta. 180. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 181. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. 187 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, atmesta. 100, originaliai formuluoti, kas už, kas prieš, patvirtinta. 182 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 183 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 185 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 186 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. AB kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 191 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, atmesta. 192 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl 192 pakeitimo. So, right. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balsų persvara. Vystimosi komiteto pirmasis pakeitimas dėl jo nebalsuojame, taigi antrasis dėvė komiteto pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. De, įtrė komiteto trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėvė komiteto penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dėvė komiteto devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl vystimosi komiteto devintojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Gerai vieno balsų persvara patvirtinta. Toliau dėvė komiteto 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 193 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 194 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta. Bet panašu, kad kai kas nustojo balsuoti. Taigi prašau balsuoti dabar elektroniniu būdu. Balsuojame dėl penktojo pakeitimo. Patvirtinta. AC kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. AD kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. AE kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. AF kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. AG kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. AH kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. AI kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. AJ kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Originali formuluotė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Originali formuluotė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet siūlau patikrinti balsavimo rezultatus. Have you voted? Okay. And that is... Ar visi balsavote? Taip, patvirtinta. Originali formuluoti, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Gerai, galim patikrinti. Oh. A thumbs change. A, aš matau, kad balsavimo rekomendacijos keičiasi balsuojant. Originali formuluoti, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antra, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Įtraukos nuo 8 iki 23, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. O dabar elektroniniu būdu. Judo? O Anijai. Er- Pone pirmininkė, įvyko toks balsavimas, kurio metu viskas vyko visiškai kitaip, negu buvo prieš kurį laiką frakcijose suderinta. Dar prieš kelias savaitės buvo visai kitaip tokie signalai siunčiami dėl balsavimo, negu kad pamatėme šiandien. Dėkoju tiems kolegoms, kurie elgėsi taip, kaip ir žadėjo. Ir esu tikrai labai sutrikęs dėl tų, kurie elgėsi visiškai kitaip. Todėl prašyčiau porai minučių galbūt pertraukėlę paskelbti, kad galėtume tarpusavį suderinti galutinę balsavimo poziciją. Ole Švet, jūs taip pat prasit žodžių. Taip, ponė pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad liberaldemokratai laikosi įsipareigojimų prisimtų praeitą savaitę ir mes balsavome taip, kaip susitrėmė praeitą savaitę. Dėkuoju. The, the asked... Socialdemokratų frakcija paprašė minutės pertraukėlės tam, kad jie galėtų aptarti savo nuomonę, nes e, liktai buvo balsuojama ne taip, kaip jie ketino balsuoti. Ir po to sugrįšime prie galutinio balsavimo. Okay, have we... I think... Udo, are we ready? Right. Kągi, kolegos, manau, kad jau galime tęsti darbą. Balsuosime elektroniškai. Eni, nori pasakyti, prašau. Ačiū, Sharon. Kaip pranešėja, turiu pasiūlymą kolegoms – siūlyčiau balsuoti už šį pranešimą. Tačiau manau, kad galime ir daugiau nuveikti, geriau padirbėti. Vis dėlto tai nereiškia, kad mūsų nuomonės tam tikrais klausimais neišsiskirs, pavyzdžiui, dėl UNFTT. Vis dėlto svarbiau yra būtinybė apginti šio parlamento ir šio komiteto patikimumą, savo įvaizdį, parodyti, kad mes esam nuseklus ir kad galime laikytis tos pozicijos, kurią sugebėjom pasiekti per tikrai ilgą sudėtingą darbą. Aš šimtų procentų nesu patenkinta rezultatais. Tačiau manau, kad prieš galtinį balsavimą plenarinėje sesijoje dar turėsime kelias savaitės ir galėsime nuveikti tai, ką aš jau minėjau. Tai yra elgtis nuosekliai ir pasiekti dar daugiau, nei kad sugebėjome iki šiol dirbdami kartu. Dėkoju. Balsuosime elektroniškai dėl teksto su pakeitimais. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 30 už, 4 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname ponę Padimatą. Right, um, we, we still have quite an important uh, agenda. Dar liko vienas svarbus punktas darbo atvarkėje dėl ES veikimo sutarties. Tie, kas išeina iš salės, prašyčiau laikytis tylos. She's the one locking away, stopping us from starting. Hmm. Correct. Right. Edward, Who is going first? Edvardai, kas kalbės pirmas? Eikime prie devinto darbo atvarkės punkto. Sutarties dėl ES veikimo 136 straipsnio nuostatos dėl stabilumo mechanizmo taikymo valstybėm narėm, kurių valiuta yra euras keitimas iš dalies du pranešėjai, nežinau, kas pasisakys, manau, kad Edvardas Kiklūna, prašau. Dėkoju. Šiek tiek bendro pobūdžio informacijos. Pagrindas yra tarybos sprendimas priimtas gruodžio 16 per daug detaliai apie tai nekalbėsiu. Visi žinome, kodėl valstybės narės ir taryba priėmė tokį sprendimą. Ir iš esmės tai buvo beprecedentinis žingsnis. Procedūra vis dėlto yra tokia, kokia yra. ir buvo kreiptasi į AFKO, kad jie parengtų detalę nuomonę, taip pat buvo kreiptasi ir į EKON komitetą, abu komitetai teikė savo nuomonę. Mes tengiamės, kiek tai yra įmanoma konsultuotis vieni su kitais, tam, kad atskirtumėm kiekvienas savo sritis. Na, mūsų sritis yra labiau susijusi su mūsų komiteto prioritetais, AFKO labiau yra susijęs su procedūros, procedūriniais tam tikrais klausimais. Na, bet aišku, kaip ir kartais būna, taip ir šį kartą tam tikri klausimai persidengia ir tikimės, kad ateitie pavyks to išvengti. Mes iš esmės sutarėme su kitom frakcijom, kur buvo paprašyta pateikti nuomonę. Sutinkame su tuo, kad siūlomas mechanizmas yra būtina priemonė, tačiau tai nėra ta vienintelė priemonė, vienintelis mechanizmas, tai yra tik vienas iš mechanizmų ir jį reikėtų papildyti įvairiom kitom priemonėm, kurios, kaip mes žinome, yra aptariamos ekonominės valdysenos pakete. Konstatuojamuose dalise mes labai aiškiai pabrėžiame tuos svarbiausius aspektus dėl papildomų priemonių, kurios turi papildyti šį stabilumo mechanizmą. Ir pagrindinis tikslas yra sumažinti riziką finansiniam stabilumui, taip pat sustiprinti prevencinės ir korekcinės stabilumo ir augimo pakto priemonės. Taip pat teigiame, kad kartais reikia geresnės nacionalinių biudžetų stebėsenos. Taip pat reikia taikyti naujas procedūras, kurios yra susijusios su makroekonominiu disbalansu. Antroji konstatuojamoji dalis. Joje sakoma, kad solidarumo principas tarp sąjungos valstybių narių, ypač eurozonos narių, turi pasireikšti per bendrą problemų sprendimą, ypatingai vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės perspektyvos konkurencingumo klausimų sprendimas, taip pat tam tikrus ekonominių skirtumų tarptų šalių sprendimui. Kitose dviejose punktuose kalbama apie tai, kad šis pasiūlymas bus sutarties papildymas, todėl nereikia per daug detaliai gilintis į jo esmę, be abejo, daug kas tam nepritars, kai kurie norės minėti euroobligacijas, kitigi ne. Tad mes tiesiog sakome, kad komisija turėtų parengti konkrečias taisyklės dėl to, kaip bus valdomas mechanizmas, įgyvendinamas ir taip pat nurodyti, kokios kitos priemonės gali būti naudojamos šiam kontekste. Ir galiausiai dar vienas dalykas. Teigiame, kad komisija turėtų panagrinėti galimybę taikyti ir kitus mechanizmus, kurie padėtų užtikrinti eurozonos finansinį stabilumą ir jie reikės pateikti būtinus pasiūlymus dėl naujų teisės aktų. Na, o konkrečiai dėl paties straipsnio ir jo teksto, kuris, to teksto, kuris siūlo taryba. Mūsų nuomonė dėl šio mechanizmo šiek tiek kitokia nei tarybos. Ir mūsų nuomonė, šis mechanizmas valdytojams, mechanizmo valdytojams turi suteikti galimybę ir toliau vykdyti savo veiklą ir netrukdyti vykdomiem procesam. Tai turėtų būti tam tikra priemonė, kurią galima aktyvuoti konkrečių atvejų. Tad e, tokiu būdu mes akcentuojame, kad tai yra tam tikras konkrečioj situacijai panaudojimas mechanizmas, o ne nuolatinis mechanizmas. Taip pat naudojame ir žodį uh, Taip pat siūlome keisti ir žodį indispensable, kuris yra tarybos tekste, nes e, mūsų nuomonė tas tekstas ne visai tinkamas ir jį reikėtų keisti, kad jis geriau atspindėtų mūsų tikslus ir mūsų ketinimus. Manome, kad sutarties straipsnio keitimas ir jo tekstas neturi būti toks jau detalus, Taigi siūlome išbraukti žodžius activated ir indispensable. Ir siūlom vietoj to tiesiog sakyti, kad reikia mechanizmo, kuris padėtų užtikrinti stabilumą. Na, o konkrečiai apsispręs dėl tų priemonių, tam tikrų priemonių taikymo, sprendimas bus priimtas vėliau. Taigi, kaip jau sakiau, kadangi tai yra sutarties straipsnio keitimas, manome, kad nereikia per daug konkretaus teksto, nes jis būtų per daug ribojantis ir apribotų mūsų veiksmus ateityje. Dar vienas dalykas. Siūlome papildymą. Daug kas prisimena ir esame apie tai kalbėję, ir trišė apie tai kalbėjo, aš jau gal taip pat sausio 26 tą patį sakė. Svarbiausia yra tai, kad patiriame ne euro krizę, o išgyvena krizę atskiros valstybės narės. Taigi, jei kalbam apie mechanizmą arba apie fondą, kuris turi padėti spręsti problemas, tai jis turi padėti ne eurui, o konkrečiai tom šalim, kuriom reikia tos pagalbos. Todėl tekste negalima sakyti members of the eurozone, tai yra eurozonos narės. Ne, todėl kad šios šalis prisidės solidarumo vardan ir jos taip pat savo ruoštų tikėsis gauti pagalbos ir paramos, kai jom to reikės. Būtent todėl teikiame pasiūlymą dėl pakeitimo ir siūlome sakyti, kad visos eurozonos valstybės narės turėtų gauti naudos iš šio mechanizmo. Ir tas mechanizmas turi būti aktyvuojamas tik tuo atveju, jei kalbam apie bendrai visos eurozonos stabilumą. Ir konkreti šalis turėtų įrodyti, kad jos problemos, jos disbalansas, jos krizė, jos skolos gali įtakoti visą eurozoną. Be abejo, tai gali įrodyti be jokio abejonių visos šalis, bet galbūt būtų tokių šalių, kuriam būtų sunku tai padaryti. Todėl reikia tiesiog užtikrinti, kad visi indėlininkai gaus naudos iš šio mechanizmo taikymo ir tai reikėtų konkrečiai ir paminėti tekste. Manau, kad taip galima būtų apibendrinti mūsų siūlomus pakeitimus. Aš nekalbėsiu apie tai, ką aptarėme su AFKO dėl procedūrų. Tai yra, ar tai reikia rašyti konkrečią pastraipą, ar į kokią kitą pastraipą, to dabar neaptarinėsiu. Ačiū, Žampol. Ačiū pirmininkė kalbėsiu trumpai. Porą papildomų pastabų. Žodžio indispensable išbraukimas. To reikia tam, kad išvengtumėm teisinių diskusijų. Jei tekste bus žodžiai reiškiantis, kad reikės įvertinti padėtį, gali kilti grėsmė, kad pradėsim diskutuoti apie tai, kasgi būtina, kas nebūtina. E, pavyzdžiui, ar oras yra būtinas, kad galėtume kvepuoti? Taip. E, bet jei oras užterštas, ar galite jo kvepuoti ar ne, tai jau yra saliginis klausimas. Būtent todėl tokį žodį kaip indispensable mes norėjom išbraukti. Norėjom išbraukti tam tikrus terminus, kurie keltų neiškumų. Toliau dėl to, kas buvo sakyta apie solidarumą tarp eurozonos šalių. Konkretus terminai, kuriuos mes siūlome, yra skirti pradėti diskusijas. Mes tikrai nenorime, kad tekstas būtų neaiškus. Toliau krizės sprendimo mechanizmai arba pagalbos teikimo mechanizmas – šiuo atveju taip pat reikėjo pasirinkti labai atsargiai formuluotės ir kaip ką tik buvo labai gerai paaiškinta, galime numatyti galimybę pritaikyti tuos mechanizmus, kai viena eurozonos narė susiduria su tokiais sunkumais, kurie gali kelti grėsmę visai eurozonai. Būtent todėl mes ir pateikėme savo pakeitimą tam, kad pradėtumėm diskusijas ir aptartumėm galimus variantus. Noriu pabrėžti, kad mum svarbiausia buvo nepamiršti, jog kalbam apie sutarties keitimą. Manome, kad tokiu atveju nereikia per daug keisti teksto ir tikrai nereikėtų sukurti papildomų naujų abstrakčių, neiškių formuluočių, nes tai gali kelti teisinių problemų tikrai nereikėtų įrašyti tokių žodžių ar formuluočių, kurios būtų abstrakčios, neaiškios ir potencialiai keltų grėsmę ateityje arba užkirstų kelią tam tikriem veiksmam. Tad tiek būtų iš mano pusės, tik taip norėjau papildyti prieš tai kalbėjusi kolega. Dėkoju, Ramonai. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Dėl Lisabono sutarties buvo diskutuojama, kai Europos ekonomika buvo itin stipri, tačiau tokia situacija negali tęstis iki begalybės. Ir dabartinė padėtis rodo, kad Lisabono sutartis buvo parengta ne visai taip gerai, kaip galėjo būti ir kad jos nepakanka dabartinėje problematinėje situacijoje. Būtent todėl džiaugiuosi dabar matydamas, kad visos valstybės narės pradėjo kartu logiškiau mąstyti, ieškoti sprendimų. Eurozona turi elgtis e, aktyviai, jos narės turi elgtis aktyviai ir galvoti apie ateitį, kaip spręsti ateities problemas. Eurozona turi būti gerai apsaugota. Be jos ši finansinė krizė būtų daug skaudžiau atsiliepusi daugeliui valstybių narių, pavyzdžiui, ir Ispanijoje. Lisabono sutarties keitimas, kuriam aš pritarsiu, yra būtinas pirmas žingsnis siekiant geresnio ES ekonominio valdymo. Jei reform, reformą įvykdysim šiandien, užtikrinsim stabilumą rytoj. Manau, kad nereikėtų apsiriboti tik tai šiomis korekcijomis, dabartinėmis korekcijomis. Finansinis sąjungos stabilumas yra labai svarbu, labai svarbu turėti stabilumo mechanizmą, tačiau taip pat reikia prevencinių priemonių bei priemonių, kurios padėtų sumažinti krizių sukeliamas neigiamas pasiekmes. Pavyzdžiui, numatyti galimybės valstybėm narėm gauti prieigą prie lankščių kreditų sistemų. Dėkoju, Ivau. Ačiū, pirmininkė. Na, daug kas jau buvo pasakyta, tad turbūt tai, ką aš pasakysiu, nebus jokia naujiena. Aš manau, kad dabartinės siūlomos formuluotės jau buvo aptarinėjamos tikrai daugelį valandų, e, tuos pakeitimus aptarinėjo valstybių narių vadovai. Ir aš esu nusiteikęs skeptiškai, turiu pasakyti. Man atrodo, kad vien formuluotės negali visko pakeisti reikia ir kitų veiksmų. Manau, kad dauguma neiškumų kol kas kyla dėl būtent dėl neiškių, dėl netikslių formuluočių ir jas dar reikėtų atidžiai peržiūrėti. Dar suteiksiu žodį Silvi, Jorgen, ir dar porai kolegų. Silvi. Pranešėjas turi dirbti ir klausimai visiems yra žinomi. Aš noriu išsakyti štai kokią pa, a, pastabą. Vokietijos konstitucinis teismas a, liepia mums grįžti prie sutarties. Aš šį teismą labai gerbiu, tačiau aš nesuprantu, kodėl jis šitaip elgesi. Ir yra vienas dalykas, kuris mane tikrai sukrėtė. Tai yra tai, kad e, sutartis peržiūrima tik tai angliškai. Ir kad nepaisoma yra pačių pagrindinių demokratijos pagrindų. Je pense aussi que nous nous plaçons, nous nous trouvons placés en tant que rapporteurs du paquet sur la. Ir Be to, kaip pranešė dėl ekonominės valdysenos, galiu pasakyti, kad mes atsidursime labai sudėtingoje padėtyje. Kai pradėjome kalbėti apie ekonominį valdyseną, ekonominį valdysenę Europoje, mes kreipėmės į komisiją, komisija pateikė kelis pasiūlymus, kurių bendra kryptis buvo teigiama. Tačiau jos tikrai, e, tačiau to nepakanka. Praėjo trys mėnesiai Ir aš manau, kad Europos parlamentas iš tikrųjų gali dirbti. Aš suprantu, kad valstybių vyriausybių vadovai priėmė savo sprendimą, tačiau tai nereiškia, kad mes dabar nieko negalime daryti. Ne, aš manau, kad mes galime pradėti diskusiją iš naujo ir galime. Dabar pradėjome kalbėti apie straipsnį, kuriuo yra pagrystas ekonominės valdysinos paketas. Uh, kalbama dabar apie kažkokius mechanizmus, kurie veiks automatiškai arba pusiau automatiškai ir nėra aišku iš tikrųjų, kas ir kaip veiks. Aš pateikiu kelis pasiūlymus, tačiau jie buvo atmesti. Ir jei pažvelgsime į 26 straipsnį, tai yra į priemonės, kurių galima imtis Europos Sąjungoje, Eurozonoje, atsiprašau, pamatysime, kad mes privalome elgtis nuosekliai ir turime atsižvelgti ekonominės valdysinos paketą. Taigi dar kartą norėčiau pasakyti, tikrai nereikia manyti, kad e, dėl to, kad šios klausimas yra skubus, mes turime skubėti. Europos parlamentas negali taip uh, dirbti. Uh, Jürgen. Jorgen. Jorgen. Iš. Ačiū, ponė pirmininkė. Neseniai esu sakęs, kad mūsų frakcija, mano frakcija labai kritiškai tai vertina. Nesame iš principo nusiteikę prieš tokius pakeitimus, tačiau manome, kad skubos tvarka nėra tinkamai parinkta, aišku, nieko čia nebepakeisime, bet nepaisant to noriu pasakyti, kad išvelgėme demokratijos trūkumų, deficitų čia nesuprantame, dėl ko taip skubiai reikia imtis to pakeitimo. Žvelgiant į esamą teksto variantą, nelabai suprantama, kodėl jį reikia keisti. Aš manau, kad 136 straipsnį galima inter interpretuoti būtent ir taip, kad jis tinkamas ir ekonomikos e, valdymui, valdysenai. Bent jau vokiška teksto redakcija tikrai problemų nekelia e, ir leidžia jį taip interpretuoti, tad neaišku, ar būtina keisti ką nors. Dėl angliškų teksto versijų pakeitimų. Tie trys paskutiniai žodžiai - strict conditionality ar porą paskutinių žodžių, man atrodo, neproporcingi, netinkami šioje vietoje. Negalime to numatyti, tos sąlygos tekste. Vokiečių kalboje tai galėtų reikšti tam tikrą automatizmą. O, o čia formuluojama lyg e, kaip kokia sąlyga. O toliau dėl ponos Kiklūno ir pono Žampo Gozės pakeitimų. Kalbu frakcijos vardu. Mes e, manome, kad galime paremti tuos pakeitimus. Solidarumas turėtų būti pirmame plane tarp valstybių narių. Tai yra teisingas principas, kurio pagrindu daromi tokie pakeitimai, tad tiek. Thank. Dėkuoju, ponas Mendes Devygo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šį rytą AFKO komitetas tarėsi dėl teisinio šios reformos konteksto. Aš tik Pasisakysiu dėl ekonominio pagrindimo. Reiktų sutikti su tuo, ką sakė ponas Kiklūna. Jis kalbėjo apie tai, kad mes turime minti kai ką kitą negu tai, kas siūlo taryba. Apsaugos mechanizmas yra vienas iš mechanizmų, o ne mechanizmas iš didžiosios raidės. Ir dabar reikia galvoti apie tai, kaip bendresnėme kontekste ekonominės valdysenos reikėtų tą mechanizmą vertinti. Mūsų komitetas apie tai jau kalbėjo, apie tai, kokius tekstus reikės dar peržiūrėti ateityje, apie euro obligacijas kalbėjome, apie užstatus ir taip toliau ir panašiai. Ir jeigu tai yra tik visumos dalis. Manau, klaida yra dabar tą visumos dalį paversti staiga e, visumą. Pagrindinė dalimi eurozonos valstybėse narėse, nes tada kitoms dalims tenka mažiau svorio. Dėl siūlomų pakeitimų, kuriuos padarė pranešėjai, man jie kelia šiek tiek nerimo. Nes panašu, kad kalbama ne vien jau apie eurozonos narės, bet ir apie valstybės narės. Kai pasigiliniai tekstą, kurį siūlo ir pranešėjai, matyti, kad kalbama apie valstybės narės, kurios atsiduria uh, sudėtingoje padėtyje, apie jų gelbėjimą. Suprantu suprantu, dėl ko toks pakeitimas daromas, dėl ko nerimaujama. Suprantu, ponas Kiklūna. Bet manyčiau, reikia atsargiai formuluoti. Čia tai yra pasakyta, kad taryboje egzistuoja sutarimas ir kad nebėra tiek daug veiksmų laisvės likę mums, bet nepaisant to vis tiek turime nuodugniau pasvarstyti jeigu kalbėsime apie tokį fondą, ar neapribosime tuomet kitų priemonių reikšmės, kurios taip pat prisideda prie ekonomikos stiprinimo. Taigi, ponė pirmininkė, apibendrindamas pasakysiu, kad pateiksiu savo ruoštų keletą pakeitimų pasiūlymų. kurios nes manau, kad nereikėtų riboti kitų priemonių reikšmės ir svarumo ir reikėtų laikytis nusekliai ir taikyti visus fondus, kurie yra įsteigti. Dėkuoju, panašu, kad niekas daugiau nenori nieko pasakyti, todėl aš pati kai ką pasakysiu. Aš esu iš tų, kurie mano, kad sutarties nereikia keisti tam, kad būtų sukurtas mechanizmas, kuris jau yra sukurtas. Tad mane neramina tai, kad tuo atveju nesugebėsime labai tiksliai suformuluoti pakei, sutarties pakeitimo, tuomet užkirsime kelią kai kuriems dalykams, kurie buvo įmanomi pagal dabar galiojančią sutartį. Ir Edvardas mums aiškiai papasakojo, kaip tai gali įvykti ir kaip tai gali paveikti ypač mažas vidut, e, valstybės narės. Ir aš e, esu dėkinga jam už pateiktus pakeitimus. Ir aš suprantu, kad parinkti žodžius nebuvo lengva. Man reikėtų šiek tiek e, pasvarstyti, Ar aš galėčiau išdėstyti tas pačias mintis kiek kit kitais žodžiais? Bet iš esmės aš šimtų procentų pritariu siūlomiems pakeitimams ir galiu tik dar kartą pakartoti, kad originali formuluotė, kuri buvo pasiūlyta ir kuri buvo šiandien svarstyta, yra labai pavojinga. Ji tikrai nepagerins situacijos. Aš galiu tik tai palinkėti, kad taryba labiau įsiklausytų į tai, ką sako parlamentas. Kadangi labai dažnai paaiškėja praėjus uh, tam tikram laiku, kad mūsų nuomonė buvo teisinga. Uh, Taigi pakeitimus galima teikti iki vasario 3 dienos 12 valandos, taigi neturėsime labai daug laiko pamastymams, o svarstysime šios pakeitimus vasario 10 dieną, balsuosime vasario 14 dieną, tai yra pirmadienį Strasbūrė, kur vyks nedidelis posėdis, kai aš uh, jau minėjau vasario 17 dieną AFKO komitetas dėl to balsuos ir tikėkime, kad šis dokumentas pateks į plenarnį posėdį kovo mėnesį. Dėkoju ir atsiprašau už tai, kad mes dažnai rengėme tokius svarbius pakeitimus tik angliškai. Taigi dabar mes jau baigėme svarstyti darbo tvarkę. Kitas mūsų posėdis įvyks vasario 7 dieną, o dabar mes pradėsime uždarą posėdį kuriame aptarsime vadovų į tris, uh, trijų institucijų pirmininkų postus.